pozicijas susijusias su reglamentu dėl ES prekybos ženklo ir mokesčių mokamų harmonizavimo biurui, taip pat dėl direktyvos, e, kurios tikslas suartinti valstybių narių teisės aktus dėl prekių ženklų. Tai yra nauja redakcija teksto. E, pavadinimai bus paminėti šių dokumentų.